susijusių su kova prieš vaikų pornografiją ir vaikų išnaudojimą. Ir komisijos atstovui e, suteiksiu žodį, panas Stilienys. Prašau, jums žodis. Dear President, honorable members, Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, seksualinė prievarta prieš vaikus yra siaubingas nusikaltimas. Europos Sąjunga jau ėmėsi rimtų žingsnių, kad kovotų su šia problema tiek internetu ir ne tik kovos su seksualinė prievarta prieš vaikus direktyvoje yra nemažai esminių priemonių, kaip būtų galima uh, užtikrinti veiksmingesnę valstybių narių reakciją į tokius nusikaltimus ir kad būtų palengvintas tarptautinis bendradarbiavimas. Taigi komisija neketina siūlyti jokių pakeitimų artimiausioje ateityje, tačiau ketina susitelkti ties įgyvendinimu. Vykdoma studija ir bus vertinama, kaip valstybės narys yra perkelusios direktyvą. Rezultatai bus paskelbti balandžio mėnesį, o po to bus primti sprendimai dėl galimybės imtis naujų e, pažeidimų procedūrų. 11 tokių pažeidimų procedūrų jau yra pradėtos. Ir dabar komisija tiesiog dvišalių pagrindų su valstybėmis narėmis bando padėti joms perkelti direktyvą yra specifinių problemų dėl to, kad įgyvendinimas nėra pakankamas ir kad teisminės institucijos negali visuomet gauti įrodymų dėl vaikų seksualinės prievartos įvairiose jurisdikcijose. Tai yra didžiausia kliūtis siekiant atlikti veiksmingus tyrimus ir ištirti tuos nusikaltimus, o valstybės narės privalo siekti tokių tyriamųjų veiksmų tam, kad užtikrintų nukentėjusiųjų teisų apsaugą. Šios priemonės yra panašios kaip ir kovojant su kitais kibernetiniais nusikaltimais, nusikaltimais internetu. Atsižvelgiant į tai, kad internetas yra globalinio pobūdžio ir kad ES reakcija į tokius nusikaltimus turi būti paremta bendradarbiavimu su ES strateginiais partneriais. Dėl to reikalingas nuoseklus požiūris, tam, kad būtų užtikrintas nuoseklumas, kovojant su tokiais nusikaltimais, užtikrinant kibernetinį saugumą, vartotojų apsaugą pagrindinės teisės ir duomenų apsaugą elektroninės priekybos srityje. Pagrindiniai tie iššūkiai irgi juos bus atsižvelgta e, apmastymų etape e, dėl elektroninių paslaugų paketo ir mes siekiame alijanso kovodami su seksualinę prievartą prieš vaikus internete. Tas globalinis alijansas reiškia politinius įsipareigojimus, politinius ministrų įsipareigojimus iš 54 valstybių, kad jie imtųsi veiksmų. Pirmiausia, būtų galima geriau nustatyti nukentėjusiosius ir jiems padėti, taip pat e, atlikti tyriamosius veiksmus, informuoti visuomenę apie tai ir sumažinti medžiagos teikiamos internetu apie seksualinę prievartą prieš vaikus. Globalinis alijansas, pasaulinis alijansas pasiekė neblogų rezultatų. Įsipareigojimai tapo nacionalinės politikos dalimi, tačiau pasaulinis alijansas vis dar turi išspręsti nemažai problemų. Pirmiausia, užtikrinti, kad visos šalys ir toliau siektų politinių tikslų, abipusių pagrindų sutelkdamos išteklius, taip pat turėtų prie alijanso prisijungti daugiau šalių. Trečias dalykas, alijansas turėtų reaguoti į tendencijas ir grėsmes, kurias mes matome realiame pasaulyje ir prisitaikyti, reaguodamas į tuos iššūkius ir grėsmes. Mes taip pat turime artimiau dirbti su interneto pramonė, kuri yra pasirengusi suvaidinti vaidmenį pasaulinio alijanso rėmuose. Pa, tartu, vid, vidinio saugumo fondo lėšomis komisija parems privataus ir viešojo kapitalo partnerystės tarp pagrindinių veikėjų iš privataus, privataus sektoriaus ir teisėsaugos agentūrų pagal infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę komisija ir toliau bendrai finansuos Europos serverio, internetų serverio centrų tinklą, kad būtų galima daugiau informuoti apie interneto saugos klausimus visoje Europos Sąjungoje. Saugaus interneto centrai dabar veikia 27 valstybėse narėse, ir juos sudaro trys elementai. Pirmiausia, informavimo centras siekiant suteikti daugiau galių vaikams, tėvams ir mokytojams tam, kad jie geriau pasinaudotųsi internetu. Taip pat stiprinti skaitmeninių išteklių centrus, kur specifinės informavimo priemonės ir paslaugos būtų pritaikytos ir panaudojamos bendra, bendradarbiaujant su mokyklomis ir pramonės įmonėmis. Dar vienas dalykas – internetinė pagalba, pagal, internetinės pagalbos paslaugos vaikams tam, kad jie gautų patarimus, paramą. Ir dar vienas dalykas – specialioji linija, kur galima gauti informacijos apie vaikų pornografijos tinklapius, taip pat – pranešti apie tokių tinklapių egzistavimą. Taip, tai reiškia, kad internetinės ISP ir yra informuojama, apie ISP yra informuojama tokiais atvejais ir tokia pagalbos linija yra tuomet panaudojama ir galiausiai komisija ir toliau rems teisės saugos institucijas, kad būtų galima veiksmingiau nustatyti nukentėjusiosius ir nusikaltelius, bendra finansuojant bendros duomenų bazės įsteigimą, kurią dabar kaupia Interpolas, kad būtų galima greičiau ir efektyviau gauti duomenis ir įrodymus visame pasaulyje. Ačiū. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ačiū komisijos nariai. Dabar frakcijos vardu kalbės Europos liaudės partijos atstovė kolegė Monika Holma ir pusantros minutės jums. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už šį pranešimą. Man atrodo, jis yra vienas iš esminių, nes pastaruoju metu mes susidūrėme su daugybė nusikaltimų ir būtent su daugybė vaikų, kurie nukentėjo dėl tokių nusikaltimų. Mes matome, kad e, daugybėje vietų, e, kur mes skatiname darbo vietų, kuriama ekonomikos atsigavimą, internetas tampa tarsi kažkokio prakeikimu. Aš norėčiau užduoti klausimą komisijai. Jūs, jūs sukūrėte ISS3 ir žinote, kad internetas yra vienas pagrindinių mūsų informacijos platformų. Ar jūs turite pakankamai žmonių, kad galėtumėt kovoti su tokiais konkrečiais ir specifiniais nusikaltimais? Aš dėja galiu pasakyti, kad iš tiesų mes turime tik tris žmonės visai Europai. Žinoma, Europolas turi daugiau žmonių, bet e, Europolas e, nagrinėja kitus nusikaltimus, prekybą žmonėmis, organizuotą nusikalstamumą, įvairius kitus nusikaltimus. Todėl pirmiausias mano prašymas yra, mums reikia tinkamo žmonių skaičiaus, kad galėtume kovoti su tokiais nusikaltimais. Kitas dalykas ir prašymas. Turi būti paspartintas direktyvos perkelimas į nacionalinę teisę, tai 2011 metų direktyva iš tikrųjų yra gera ir ji turi būti perkelta. Kitas dalykas, e, aš manau, kad turėtų būti paskatintas viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas, nes daug jau pasiekta šioje srityje ir bendradarbiavimas vyksta puikiai. Kitas dalykas dabar šifravimas. Man atrodo, e, šifravimas yra labai gerai, e, jeigu mes norime apsiginti nuo špionažo, Bet e, e, šifravimu pas, pas, pas, pasinaudoja, žinoma, ir nusikalteliai. O mes norim apginti vaikus nuo šių nusikaltelių. Melinos kortelės e, klausimas iš kolegos Kapinį. Ar atsakysite? Ačiū, panė pirmininkė. Ši tema yra labai svarbi ir e, aš manau, kad mes visi sutinkame, kad e, seksualinė prievarta prieš vaikus yra baisus nusikaltimas. Mes žinome, kas vyksta pasaulyje ir mes turėtume pagalvoti, kągi mes turėtume nuveikti šioje srityje. Aš norėčiau užduoti Jums klausimą, ponia Holmeier. Ar Jūs manote, kad e, tas, ta organizacija, apie kurią kalbėjo komisija, gali užtikrinti duomenų apsaugą nes e, šita organizacija turi e, galimybę pasinaudoti visomis duomenimis. Ir taip pat turi duomenys apie tos persekėjimus asmenys. Ar jūs manote, kad ši institucija e, užtikrins duomenų apsaugą? Jeigu internete nagrinėjami arba tyriami e, įmonių duomenys, e, tai iš esmės niekas nesidomi, e, kokie žmonės ten dirba, nes yra tų duomenų daug per daug. Yra specifiniai algoritmai, e, kuriais naudojantis galima tyrti Bet jeigu per mm, algoritmą atitinkamą randama, kaž, randama kažkokia sąsaja su vaikų pornografija, tada ir, ir žinoma galime atsekti, e, koks žmogus pasinaudoja tais duomenimis. Socialdemokratų vardu mm, kolegė Zipelė. Ačiū. Vaikų e, seksualinė prievarta, čia, kaip mes jau žinome, yra sunkus nusikaltimas. Ir aukos e, patiria fizinį, dvasinį ir socialinį e, smurtą. Kūrėme įvairūs e, pornografinių turinių filmai, kurie greitai platinami e, internetu. Jos ir nusikaltėliai pasinaudoja įvairiais duomenimis, kad galėtų tik tai užmėgsti ryšį su tais vaikais. Ir 2011 metais mes priėmėme direktyvą, kad galėtume padėti valstybėms narėms veiksmingai, vieningais standartais kovoti prieš šios nusikaltimus. Tai būtent, e, kad būtų atitinkama, e, e, atitinkama apibrieštis tokių, tokių nusikaltimų ir kaip turėtų baudžiamas persekėjimas vykdomas tokiems nusikaltėliams, jeigu jie pabėga į užsienį. Prevencija ir aukų apsauga yra mūsų prioritetas. Taip pat mes turime pagerinti, žinoma, ir žiniasklaidos atstovų kompetenciją. Jeigu mes tik uždarinėsime tinklalapius, tai tai yra tik tai perinimo laikotarpio, tik laikinas sprendimas. Todėl a, privatiems tinklo operatoriams neturime suteikti teisės spręsti apie jų tinklalapių turinį. E, šita direktyva turėtų būti gyventi visiškai ir greitai, o tam trūksta politinės valios. 2014 e, m. sausio mėnesį komisija paragino 11 valstybių narių e, perkelti šią direktyvą, o tai yra pir, pirmasis žingsnis į pažydimo procedūrą. E, prieš, prieš Kiprą jau, jau baigta tokia procedūra. O man, mano valstybė būtent praėjusiu metu lapkričio mėnesį įgyvenino šią direktyvą. Aš manau, kad valstybės narės turi laikytis starties įsipareigojimą ir komisija neturi drovėtis pasinaudoti savo galiomis. Ragina valstybės narės laikyti savo įsipareigojimą. Šioje diskusijoje mes neturime pamiršti vieno dalyko. Piknaudžiavimas, e, seksualinė prievarta vyksta kiekvieną dieną ir e, ši problema sprendžiama e, įvairiama valstybės narėse ir, ir regionuose. Arba nesprendžiama ir ignoruojama. Į tai mes turime atkreipti dėmesį. Ačiū. E, kolegė Holmeier uždavė pagal Mirinos kortelės klausimą. Aš čia jums suteikiu išimti, ponia Holmeier, nes jūs jau kalbėjote. Iš tikrųjų, aš galėjau atsakyti to klausimo. Aš noriu tik tai kolegės Sipel paklausti, ar iš tikrųjų rimtai mano, kad Google Pavyzdžiui, jeigu ten, pavyzdžiui, aptinkami vaizdai, pavyzdžiui, kaip yra prievartavimas vaikas, tai ar neturėtų, ta, neturėtų ištrinti pati Google to, to vaizdo ar reikia būtinai kreiptis tiesiogios institucijas. Aš manau, kad iš tiesų reikia bendrą sutarimą suras, surasti tarp privačių interneto paslaugų teikėjų, kad jie patys imtųsi iniciatyvos. Miela kolegė Holmaira, kiekvienas pilietis yra įpareigotas. Jeigu jis jeigu jis pamato nusikaltimą, tai reaguoti atitinkamu būdu. Ir direktyvoje mes taip pat pažymėjome, kad į kad e, be akivaizdžių įrodymų, kad yra e, prievartaujami vaikai, yra ir tam tikrų abejonių arba abejotinų atvejų. Ir tokiu atveju reikia pasitarti su teisėkos institucijomis. Ačiū. Europos konservatorių vardu Timothy Kirchhoff. Vieną minutę. Bet kuriuo atveju kiekviena visuomenė, apie visuomenę sprendžiama taip, kaip ji gali save apsaugoti. Nėra visada juoda ir balta, bet kai kalbame apie seksualinę prievartą prieš vaikus, viskas tampa aišku. Tai yra nusikaltimas, kuri, su kuriuo mes turime kovoti visomis įmanomomis priemonėmis visais lygiais. O ar tokie argumentai kaip raiškos laisvė, žodžio laisvė tikrai negali būti vartojami šiuo atveju. Viską, ką tik tai žmogus gali, turi būti padaryta, kad um, iš socialinių terpių būtų pašalinta tokia informacija pornografinė. Reikia bendradarbiauti su teisės saugos organai, su mokykla, su šeima. Mes reikia, reikia ne tik tai uždaryti pornografinės vaiteinės, bet ir surasti, kas jas valdo bei nubausti. Kitas dalykas, kad um, aukos turi būti apsaugotos ir turi jaustis saugios. Yra labai daug slaptų užkulisių čia, o vaiką, vaikus reikia ginti vieningai, reikia vieningai užtikrinti jų gražią vaikystę. Liberalų grupės e, vardu, pona Grisberg. Ačiū, pona pirmininkė, gerbėmiai kolegos. Piliečių laisvių komitete neseniai vyko diskusijos apie kovą prieš kibernetinius nusikaltimus, kibernetinius nusikaltelius ir mes gavome baisių statistinių duomenų, kad suprastumėme, kokio masto yra ta problema. 4 milijonai pornografinių tinklapių dabar yra internete. E, aukos yra vis mažesnės. Maž, mažiau nei dviejų metų vaik, vaikai yra vaizduojami tuose uh, vaizdiniu, vaizduose. Ir kodu, kodavimas yra labai sudėtingas ir sudėtinga, ką nors padaryti. Ir aš pati bandžiau suprasti, kaip veikia tie dalykai ta, toje, tose, tame tamsiame internete. Ir iš tiesų matau, kad praktika yra labai pavojinga ir kai kurie tinklapiai naudojami tų kibernetinių pedofilų Ir mes turime kažką padaryti. Yra ataskaita, kuri rodo, kad 14 metais 100 procentų išaugo pedofilinių ir pornografinių turinių internetu. Ir matome, kad tokie tinklapiai ir toks internetinis turinys tampa vis labiau išplitęs. Taigi, kaip mes galime sureaguoti ir mes galime realiai įvertinti situaciją. Ir aš norėčiau paprašyti komisijos, e, paklausti komisijos, kodėl nebuvo perkelta direktyva iki numatyto termino 13 metų gruodžio 13 dienos. Ir ir tas bendra veiksmų darbo grupė Europole, kokį vaidmenį ji atliko kovojant su kibernetiniais nusikaltimais. Ir dar vienas dalykas, jūs, ponia komisijos nariai, dėja nekalbėjote apie tai, kaip mes galime reaguoti blokuojant tokius tinklapius kad užkirstumėme kelią tokiems siaubingams internetiniams turiniams. Dėkoju. Ačiū toliau. Viena su pusę minutės ponė Martina Andersen, kolegos. Man labai malonu, kad tikrai mes e, galų gale ėmėmės šios temomis ir svarstome ją remdamiesi komiteto pateiktų labai detalių pasiūlymų. Aišku, tai yra labai svarbus klausimas. Kitas dalykas, kad reikia pasižiūrėti, kokios yra ištakos viso šio reikalo. Vaik vaikai yra puolami, bet vaikai nešiojasi išmaniuosius telefonus, leng, e, lengvai naudojasi internetu ir kitomis ryšių technologijomis. O būtent tos toje elektroninėje erdvėje yra labai daug žalingo turinio. Todėl reikalinga šviesti vaikus, kad jie į, turėtų įgūdžius atskirti juoda nuo balto. Ir manau, kad pats laikas pradėti diskusiją, kuri leistų užtikrinti didesnį vaikų ir visuomenės samoningumą. Ir kad um, nekaltas žaidimas išmaniuoja telefonu nevirstų strategiją. Beje, buvo atliktas um, tyrimas ir patikrintas 79 mokyklos, tai labai didelis skaičius vaikų lankėsi pornografiniuose tinklalapiuose, tai yra tikrai šokiruojantis faktas. Dar kitas dalykas, kad uh, už tokių nuotraukų, pornografinio pobūdžio nuotraukų turėjimą reikėtų taikyti baudžiam, baudžiamąją atsakomybę ir labai griežtai bausti visus, kurie užseima vaikų pornografiją. Ačiū toliau Jane Lambert, žaliųjų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. direktyva iki šiol dar iki galo neperkelta į nacionalinę teisę. Ir žmonės sako, kad iš elektroninės erdvės žalingos pobūdžio turinį yra labai sunku pašalinti, bet tai yra absoliučiai būtina, nes tokių veiksmų mes privalome imtis. Net jeigu valstybės narės ir pasirenka interneto svetainių blokavimo e, metodą, vis tik tai turi būti aiškiai nubriežtos ribos ir atsakomybė. Ir tai susiję su anksčiau keltų klausimų. Ar paslaugų teikėjai, kurie aptarnauja tarnybinę stotį, žino, kokių veiksmų reikia imtis jų labda direktyvoje? Atsakomybė yra labai aiškiai apibriešta. Bet to gal komisija galėtų daugiau papasakoti apie tai, su kokiais sunkumai susidaria susitardama su trečiosiomis šalimis, kuriuose e, per kurių tarnybinės stotis, per kurių serverius yra platinama pornografinio turinio vaizdinė medžiaga, nes vaikų pornografija yra nepriimtinas reiškinys. Aš manau, kad mes turime apjungti kai kuriuos veiksmus, kurių imamės, stengdamiesi apsaugoti ypač pažeidžiamų vaikų grupės. Pavyzdžiui, Reikėtų labai greitai sutvarkyti visą sistemą, kuri registruoja ir padeda ieškoti dingusių vaikų. Nes aš manau, kiekvienas iš mūsų privalome domėtis tais dingusiais vaikais ir imtis atitinkamų veiksmų. Dar visiškai sutinku su to, ką sakė kolegė apie prevenciją ir apie tai, kad reikia šviesti vaikus, kad jie geriau suprastų, su kokia rizika gali susidurti. Nes žodis yra galingas ginklas ir tikrai reikia dirbti su vaikais, kad jie išdrįstų pranešti apie nepageidautinus jų gyvenime reiškinius šeimos, šeimai arba tėvams ir kad jie gerai, kuo geriau suprastų, kas iš tiesų vyksta. Mūsų kolega Koleksanai kelia mėlyną kortelę ir jūs atsakysite. Ačiū už šią galimybę, kolega. Jūs minėjote, kad direktyvos perkelimas į nacionalinę teisę yra labai svarbus dalykas, tačiau daugelio valstybių narių vyriausybės labai jau lietai tą daro arba apskritai aplaidžiai elgesi. Dabar bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis tai taip pat yra sudėkingas dalykas. Mūsų salėje mes visi kalbame paprastai vienu balsu, bet kaip Jūs manote, kodėl valstybių narių vyriausybės taip vangiai imasi šio darbo? Na, noriu pasakyti, kad komisijos ataskaitoje tikriausiai bus patikslinta situacija ir bus aiškiau, kodėl taip vyksta, kodėl taip lietai įgyvendinama direktyva. Aš manau, kad kai kuriais atvejais e, kyla suderinamumo su nacionalinė teisė klausimas, ypač sankcijų ir baudų taikymo atveju. Kitas yra dalykas kad nepaprastai svarbu, jog nacionaliniu lygiu būtų numatytos aiškios taisyklės, kurios leistų apsaugoti vaikus ir jaunimą. Ir aš manau, tikrai reikia visų rimtumų kelti klausimą, kodėl valstybių narių vyriausybės neperkelia e, šios direktyvos taisyklių nacionalinė teisė. Ačiū. Pone Dodos, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aišku, internetas tapo viena iš tų priemonių, kurios atveria vartotojams ir verslui didžiulės galimybės. Tuo pačiu turime pripažinti, kad tokias nemažas galimybės internetas atveria ir nusikaltėliams bei nusikaltimams prieš vaikus. Todėl mes turime sujungti pajėgas kovodami su seksualinė prievarta prieš vaikus. Šiaurės Airijoje, kuriai aš atstovauju, buvo paskelbta ataskaita apie seksualinę prievartą prieš vaikus praėjusių metų lapkričio mėnesį. Ir toje ataskaitoje, pavyzdžiui, nurodoma, kad vienoje mokykloje buvo nustatyti šeši vaikų viliojimo internetu atvejai. Ir buvo nustatyta, kad nuo 5 iki 22 kartų išaugo bandymai seksualiai išnaudoti vaikus. Ir nereikia pamiršti, kad pavyzdžiui 16 metės ir 16 mečiai yra viliojami internetu taip pat ir mes turime užtikrinti, kad vaikai mokėtų teisingai naudotis internetu. Kita vertus, stambios interneto naršyklės valdančios kompanijos taip pat turi elgtis atsakingai. Pirmininkas pertraukė kalbėtoje, nes jį viršijo savo da, uh, kalbos laiką. Toliau Stanė Šveška, PPE vardu. Ačiū pirmininkė kolegos. yra daug įvairių kibernetinių nusikaltimų ir vaikų seksualinis išnaudojimas yra matyti vienas baisiausių tokių nusikaltimų. Svarbu, kad Europos parlamentas šiandien surengė šias diskusijas, tačiau laiko turime nedaug ir turime reaguoti į Europolo ataskaitą. Ir mūsų reakcija turi būti aiški. Ataskaita rodo, kad tokių kibernetinių nusikaltimų uh, skaičius auga ir tai reiškia, kiek neveiksminga yra kova su tokiais nusikaltimais. Nes visi, kurie perskaitė tą ataskaitą arba ją susipažino, suvoks, kokios dabar egzistuoja tendencijos dėl tokių nusikaltimų. Galime įkurti tas internetinės stotis įvairiose šalyse, bet tai yra toks siaubingas nusikaltimas, ir kažin ar mes galime realiai kontroliuoti tuos žmonės ir tokius nusikaltimus. Mes turime turėti aiškius standartus, kaip kovoti su tokiais baisiais nusikaltimais. Turime suaktyvinti bendradarbiavimą tarp teisėjai saugos institucijų. ES turi dirbti su trečiomis šalimis kovojant su tokiais nusikaltimais. Turime veikti, nes čia nėra vien tik tai tiesioginės kovos draudimo klausimas, tai yra ir švietimo klausimas ir aš labai džiaugiuosi matydamas, kad bus parengta rezoliucija. Turime paskubėti, 11 val. yra balsavimai ir jeigu visi viršins jiems skirtą kalbėjimui laiką, tuomet kils problemų. Jeigu nespėsime, negalėsime surenkti diskusijų laiku. Pone Daly. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Mes kalbame apie milijonus pornografinių vaizdų internetu. Dažnai tai yra vaikai, kuriems mažiau nei 10 metų ir tai realiai vyksta. Mes kalbame su, apie nelegalią veiklą ir ją labai, ir labai sudėtinga išsiaiškinti, apie kokį kiekį vaikų eina kalba. Aš kalbu kaip žmonių atstovė ir taip pat kaip mama. Yra tūkstančiai vaikų, kaip mano sunus galėtų būti vienas iš jų, kurie tampa tokių nusikaltimų aukomis. Mes turime pagelbėti tiems vaikams, užtikrinti jiems taikų ir teikia ramę vaikystę. Internetas yra vertinga, vertingas informacijos šaltinis, tačiau internetas yra ir puikia priemonė skleisti ir skleisti pornografinius vaizdus. Taigi turime, nerei, tai nereiškia, kad turime blokuoti internetą jokių būdų. Toks sprendimas nėra įmanomas. ES turi ieškoti naujų technologijų, tų vadinamųjų darknets ir taip pat e, ieškoti naujų infrastruktūrų. Lakčio mėnesį JAV kartu su ES vykdė operaciją prieš tokias infrastruktūras. Mes turime reaguoti pasauliniu mastu, kad galėtumėme konkrečiai kirsti tiems pornografiniams puslapiams. Ir ES direktyva, primta 2011 metais, jau šiek tiek atsilikusi nuo realybės. Vaikai yra vertingiausias pasaulio išteklius ir dėja jie yra dažnai ignoruojami. Tokie prievartos atvejai nėra išaiškinami, o padariniai yra jaučiami visą gyvenimą. Ačiū. Dėkuojam, pan predsedajúci. S nástupom tých... Ačiū, pana pirmininkė. Naujos e, technologijos dabar yra taikomas vis plačiau ir auga vis, nu, e, vis naujos vaikų kartos, kurios moka naudotis tomis technologijomis. Todėl e, tėvai kartais net nesusigaudo, kuo užsiima jų vaikai ir todėl jie nelabai gali apsaugoti savo vaikų ir kaip juos e, apsaugoti. Ir vaikai kartais nelabai supranta, kokie pavojai jų tyko, kai jie komunikuoja internetu su įvairiais e, žmonėmis ir lankosi įvairiuose tinklalapiuose. Dar kaip e, Slovakijos parlamento parlamentaras aš nurodžiau šią problemą Slovakijos žiniasklaidoje ir netgi pradėjau kampaniją, e, kaip teisėtai apka, apsaugoti vaikus nuo, tokių, e, nuo tokio interneto turinio. Mes e, surinkome daugybę parašų šioje kampanijoje ir aš esu įsitikinęs, kad ši mano kova jau dabar atsispindi žiniasklaidoje ir, žinoma, dabar atsirvė teisė, kurioje atsirvė vyks, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, seksualiniai nusikaltimai. Ačiū, ponė pirmininkė. Seksualinė prievarta prieš vaikus internete tampa vis rimtesnių dalykų. Vaizdinė medžiaga keliauja po pasaulį. 2011 metais patvirtinome direktyvą, kuri turi padėti kovoti su vaikų seksualinė išnaudojimu internete. Ir dabar komisija e, skelbia ataskaitą, kuriame ketina pateikti labai konkrečių priemonių. Taigi ataskaita nebus vien tik tai ataskaita. Reikia, kad toje ataskaitoje komisija pati nurodytų ir kokios gali būti papildomos kovos su prievar, seksualinė prievarta prieš vaikus priemonas. Vaikai mūsų ateitis, taip, bet ateitis gali būti labai sudėtinga mums visiems, o vaikams ypač todėl komisija turi imtis kartu su parlamentu rimtų žingsnių kovojant su šiuo baisiu nusikaltimu. Ačiū, kad laikėtės. Toliau, Bronius Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Ne viena šalis negali su šiuo siaubingu reiškiniu kovoti viena nes internetinė erdvė neturi sienų. manau akivaizdu kad valstybinės priežiūros institucijos ne visada turi pakankamai resursų atsekti padarytus nusikaltimus juo labiau juos užkardyti. todėl siekiant pokyčių reikia ne tik didinti atsakomybę dėl prievartos prieš vaikus tačiau ir užtikrinti didesnį atsakingų institucijų finansavimą bendrus europos sąjungos ir kitų šalių darbuotojų mokymus ir informavimą taip pat būtina gerinti priežiūros institucijų bendradarbiavimą tarp skirtingų šalių narių. būtina kad informacija greitai pasiektų skirtingas institucijas būtų numatyti ir nuolat atnaujinami bendri greito reagavimo planai. vielen dank herr kollege! Ähm, es gibt eine blaue karte. Ačiū, kolega. Yra mėlynosios kortelės klausimas, e, panas Musolinė. Ar atsakysite į šį klausimą? Taip. Pone Musolinė. Iš tikrųjų, aš norėčiau paklausti, ar nebūtų prasmingiau nustatyti atitinkamą Europos taisyklę. A, tai būtent a, nustatyti a, tam tikrą taisyklę, kad pavyzdžiui būtų aliarmo mygtukas e, paieškos, e, paieškos sistemose, kur būtų galima paspausti, jeigu ten e, pornografija, pavyzdžiui, vaizduojama. Ačiū kolegijai už klausimą. Iš tikrųjų, manau, kad galimos įvairios priemonės bet jas reikia aiškintis ir reikia na tartis su specialistais kaip tai padaryti kiek tas kainuos ir ar tai duos efektą tai būtent reiktų padaryti atitinkamą tyrimą. ačiū. Danke sehr. Herzlichen Dank. Für eine Minute redet. Ačiū. Da, minutė Barbara Kapel. Ačiū, panė pirmininkė. Vaikų seksualinis išnaudojimas internete tai yra siaubingas nusikaltimas. Ir mes matome, kad kiekvieną dieną tinklalapiuose pasirodo daugybė e, išnaudojimų vaikų e, nuotraukų. Ir apie 80 tūkstančių e, nuotraukų vis padidėja šitas bendras duomenų bankas šitie tinklalapiai ir šitas, šitie duomenys nėra išteinami, todėl pavojus vis dar išlieka. Mes matome, kad e, Junktinė karalystė, pavyzdžiui, yra vykdomos atitinkamos e, akcijos e, kovojant su vaikų išnaudojimu. Buvo sukurtas netgi specialus padalinys žvalgybos, tai tam tikros tarnybos ir policijos. Ir skirtas biudžetas buvo tinkamas e, personalas buvo priskirtas šiam e, papadaliniu ir keli e, milijonai svarų buvo skirti biudžetui. O valstybėse narėse, kitose bent jau stengiamasi taip pat persekioti tokius nusikaltelius, bandoma derinti, koordinuoti bendrus veiksmus. Aš manau, kad toks pavyzdys yra sektinas. Ačiū. Pusantros minutės kolegė Dėsdemira Garsijas Mansuagra. Ačiū. Mes matome, kad internete dabar yra apie milijonas e, vaikų pornografinius nuotraukų. Ir apie 50 tūkstančių, 100 e, tūkstančių vaikų yra patekę į nusikaltelių tinklus. Ir būtent buvo mm, atliktas tyrimas, iš kurio aiškėja, kad mm, reikia jau skubiai veikti šioje srityje, nes grėsmė yra didžiulė. Manau, kad šio atveju turėtų būti sustiprintas policijos ir kitų teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas, kad galėtume imtis prevencinių priemonių ir užtikrinti, kad e, tie nusikaltėliai, kurie platina pornografiją, būtų, būtų persekiojami. Ir taip pat, kad važiavame e, procese būtų surinkti visi įrodymai ir būtų apsaugoti vaikai, kad jie, e, tos e, vaikai e, nusikaltimo aukos nebūtų stigmatizuojami. Be to, tie nusikaltėliai yra technologiškai gerai apsirūpinę. Ir šitie tinklalapiai, kuriuose yra pornografinio turinio medžiaga, jie turėtų būti pašalinti, turėtų būti kovojami, kad ta informacija nebūtų skleidžiama kitais kanalais. Ir čia šiuo atveju turėtų tinklo operatoriai reaguoti atitinkamai e, e, ir e, turi būti sustiprinta interneto kontrolė. Yra tarptautinės sutartys, į kurias įtrauktos yra privačios įmonės ir valstybinės institucijos, kurias turi būtent ir kontroliuoti tokią informaciją. Europolas būtent turėtų užsiimti šio klausimo. Jums vienos kortelės e, klausimas nuo kolegos Božan. Ar atsakysite šį klausimą? Melinos kortelės klausimas? Atsakysite jį? Kolegė, jūs kalbėjote apie policijos apsaugą, teisminę apsaugą kaip būtų galima užtikrinti tokią apsaugą, kai matome tiek daug tokių aukų ir nu, nukentėjusiųjų. Aš manau, kad e, e, Europoje, Europos mokyklose turėtų būti mokoma, mokomi vaikai apie tokius dalykus. Sin duda, que la educación sexual sería un instrumento. Nėra, nėra Nėra bejonių, kad reikia šviesti vaikus ir tai yra viena iš priemonių. Kitas dalykas, kad mums tikrai reikia spręsti elgesio ribų nežinančių žmonių problemą. Aš manau, reikia panaudoti policijos ir teismų galės bei priemonas, kad galėtume geriau apsaugoti aukas. Tai nėra paprastos aukos, tai yra vaikai ir jiems reikia išskirtinės apsaugos. Ačiū. Mėly kolegos, dabar spontaniškai pasisakymai. Aš turiu sąrašą prieš akis, kuris yra daug ilgesnis, negu mes tikėjomės, todėl kai kurie kolegos negaus laiko pasisakyti. Bet mes pabandysime tą laiką paskirstyti e, sąžiningai. Pirmoji kalbėtoja, kuri pirmoji paprašė būti įtraukta į sąrašą yra Marija Lisanas. Pane euh, pirmininkė, mes praradome daug laiko, kai pirmą kartą paskelbėme savo pranešimą šiuo klausimu. Turime imtis visų priemonių šioje kovoje ir jūs kalbėjote šiandien apie tuos dark webs arba deep webs. Mes turime įvertinti situaciją kiekvienoje valstybėje, kaip jūs teisingai sakėte, ir reaguoti Atitinkamai turime informuoti vaikus, tėvus, mokytojus, taip pat reikia reikalinga pagalbos linija, europinė pagalbos linija, taip pat reikia filtruoti tinklapius, reikia imtis visų priemonių. Europolas taip pat turi sustiprinti savo pajėgas, kad būtų galima greičiau surasti, nustatyti nusikaltelius, taip pat e, identifikuoti aukas ir e, dalintis duomenimis. Norėdami apginti vaikus privalome mobilizuoti visas jėgas, ne tik mes, politikai, bet taip pat visa visuomenė. Dėkoju. Merci beaucoup. Ačiū. Richard Howard, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad šiandien, šią savaitę šventėme saugaus interneto dieną ir taip pat Junktinėje karalystėje šventėme e, atitinkamą dieną. Taigi džiaugiamės, kad imamasi visų pastangų kovojant su, greitai ir veiksmingai kovojant su vaikų seksualinė prievarta ir išnaudojimu. Džiaugiam, ir tokie nusikaltėliai turi būti nustatomi greitai ir efektyviai. Daugiau nei 30 tūkstančių tokių tinklapių praeitais metais buvo surasta daug daugiau nei ankstesniais metais ir taip pat vyksta Didžiojo Britanijoje daug tyrimų dėl vaikų seksualinio išnaudojimo, kuris įvyko 80-ame dešimtmetyje. Dabar skaitmenis pasaulis suteikia daugiau galimybių pedofilams vilioti vaikus ir panašiai. Saugesnio interneto diena šiais metais įrodė, kad jauni žmonės tiki, kad gali sukurti geresnę internetinę bendruomenę ir mes turime jiems suteikti reikiamas priemonės. Ačiū. Michaela Šoidlera. Mm-hmm.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 Nes aš asmeniškai manau, kad komisija bei parlamentas, visos valstybės narės turi suvienyti savo pastangas, nes internetas, internetas nepripažįsta sienų. Pone komisijos nariai, jūs minėjote įvairius, įvairias priemonės ir galimybės įgyvendinti 2011 metų direktyvą tačiau pasigendu aiškesnio direktyvos įgyvendinimo įvertinimo. Kalba ne apie tai, ar reikia siūlinti naujos direktyvos ar reglamento projektą. Reikia įsiaiškinti, kiek veiksminga yra galiojanti direktyva ar ji padeda apsaugoti aukas, nes ir šiaip akivaizdu, kad tikriausiai teisėkuros priemonių, teisinių priemonių nepakanka. Ir mes visada, kovodami teisinėmis priemonėmis, vienu žingsniu atsiliekame nuo nusikaltelių. Todėl, ką Jūs galvojate apie tai, kad reikia geriau šviesti visuomenę, ypač vaikus ir būtent mokyklose? Ačiū. Toliau Pone. Ačiū, ponė pirmininkė. Kroatija 2013 metais paskelbė e, ataskaitą ir kas penktas vaikas, kuris naudojosi internetu, pateko į rizikos grupę. 30 procentų e, gavo prieigą prie tokių tinklapių. Ir tokių, tokie nusikalteliai slepiasi po socialinės žiniasklaidos e, socialinių tinklų, po socialiniais tinklais. Taigi mes turime informuoti vaikus, tėvus ir nelaukti, kol kažkas įvyks, bet daugiau užsimti prevenciją ir užkardimu. Ir tikrai, jeigu galime nors vie, užkisti kelią nors vienam tokiam nusikaltimui, tai jau yra puiku. Ir raudono mygtuko ta sistema būtų įmanoma. Taip pat reiktų sustiprinti tokių logistiką susijusią su tokiais tinklais. Grazie, grazie Presidente. Ponas Korau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, kolegos. Iškirdome daug apie duomenis. Europolas pateikė atitinkamus duomenis apie problemą, kurią labai sudėtinga išspręsti, nes tai yra interneto juodoji pusė. Kita vertus, mes turime priemonę, kurią galėtumėme imtis veiksmų, kurie, kurių net nebūtų įmanoma imtis prieš keletą metų. Yra tas šviesus internetas ir tamsus internetas ir privaloma tai kontroliuoti, nes kalba eina apie rimtus nusikaltimus, apie vaikus, kurie tampa aukomis, kuriems mažiau nei dviejai metai, taigi turime neatsilikti nuo interneto plėtros. Priemonių turime, tačiau turime surasti veiksmingesnių sprendimų. Ačiū, ponė Korau. Paskutinis kalbėtojas Ana Zarbovska. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Aš norėčiau padėkoti Monikai Holmeier, kad jie būtent atkreipė dėmesį į direktyvos įgyvenimą ir veiksmingą įgyvenimą. Aš taip pat prisijungsiu prie to reikalavimo, kad e, komisija turėtų pradėtų informavimo kampaniją, kuri padėtų vaikams suprasti, kokie pavojai tyko interneto erdvėje. Ir taip pat informuotų ir tėvus. Slovakijoje mes turime panašią kampaniją e, pavadintą Ar žinote, ką šiuo metu veikia jūsų vaikas? Ir ten e, šioje kompanijoje mes teikiame informaciją apie alkoholį, apie prekybą žmonėmis, apie pavojus internete. Ir šiuo atveju galėtų perimti tą patirtį ir komisija. Mes e, turime iškelti į pirmas gretas būtent šitą kovą prieš interneto nusikaltimus ir tam turime rasti atinkamų lėšų. Ačiū, ponė Zaborskai, jūs kaip tik vieną minutę kalbėjote. Ir dabar vėl suteiksiu žodį komisijai, ponė Stileninė. Prašau. Thank you, Mr. President. Honorable members. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai, mėly kolegos. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad suteikėte galimybę pasikalbėti su jumis šiandieną apie šiuos labai svarbius, sudėtingus klausimus. Kaip jūs įsivaizduojate, ES tikrai jau yra žengusi daug svarbių žingsnių tam, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su seksualinė vaikų prievarta internetu. Tačiau dėja kova, bandant išnaikinti šį šlikštų nusikaltimą, tikrai dar nėra baigta, dėja. Dėl to turime pamastyti apie politiką, kurioje būtų subalansuotos teisės į privatumą ir asmens duomenų apsauga, užtikrinant kitą vertus piliečių saugumą ir taip pat, kad vyktų veiksmingi tyrimai ir vaikų seksualinio išnaudojimo ir prievartos internetu tyrimai, kad užtikrintumėme vaikų teisų apsaugą. Dar viena pastaba. Teisingai, kaip sakė Monika, kiti kolegos reikia, kad daugiau žmonių dirbtų tuose centruose EC3 padalin, Europolo padalinyje. Dėl to Europos komisija pritarė tam, kad būtų sustiprinta Europolo institucija. Mes visi pripažįstame, kad reikalinga tą padaryti. Tačiau norėčiau pakartoti, kad šis, šis skausminga problema dar tikrai nėra išspręsta ir įsivaizduoju, kad mes tęsime savo bendradarbiavimą ir informuosime visuomenę apie tai, kiek įmanoma plačiau. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Baigėsi diskusijos dėl šio darbo tokias punkto dabar per.